šita, e, šita, šitas tekstas yra skelbiamas parlamento interneto puslapyje. E, trečiadienį aš pasirašiau du teisės aktus, kurie yra patvirtinti pagal įprastinę procedūrą. Abu šie teisės aktai yra skelbiami šio posėdžio protokole. E, dėl darbo tvarkos taisyklių nori pasisakyti ponas Katin. Prašau. Pone pirmininkė, prašau jūsų kantrybės. Mes Airijoje susidūrime su siaubinga tragedija. Dešimt Airijos e, keliautojų, bendruomenės narių šuvo miegodami ir norėčiau, kad mūsų parlamento protokole būtų įrašyta užuojauta jų šeimoms. Ir taip pat mūsų žuvo ir airijos policijos vienas iš vadovų. Norėčiau, kad jos šeimai taip pat būtų pareikšta užuojauta ir tai būtų užprotokoluota. Pone Katai, mes imsimės atitinkamų veiksmų. Pagal 186 darbo tvarkos taisyklių straipsnį e, žodžio paprašė pana Žuao Ferrera. Prašau. Ačiū, pana pirmininkė. Pirmininkė, noriu atkreipti jūsų dėmesį į labai rimtą padėtį, nes jūsų tarnybos, kuriuom jūs vadovaujate, absurdiškai kišasi ir bando riboti parlamento narių laisvę veikti, vykdyti savo pareigas. Turiu galvoje klausimus raštu ir konstitucinio komiteto naująjį taisyklių išaiškinimą. Buvo pateikta nariams įvairių argumentų ir dabar tarnybos atsisako priimti narių paklausimus raštu. Būtų įdomu sužinoti, kodėl, kokiu kriterijų vadovaujamasi nusprendžiant ar klausimas skubus ar ne. Mes norėtume žinoti, kokiais principais yra vadovaujamasi priimant tokius sprendimus. Dėkoju. Vielen Dank, Herr Dėkoju, ponė Žao Ferrera. Mano darbuotojai atkreipė mano dėmesį kad, į tai, kad jūs norite teikti šį prašymą, bet dabar kol kas negaliu čia jums interpretuoti 130 straipsnio e, mes jį atitinkamai išnagrinėsime. Dabar e, nagrinėjamas yra tas straipsnis ir tada mes jums tą analizę pateiksime. Ponios ir ponai, pagal 149 darbo, tvar, darbo tvarkos taisyklių straipsnį e, pirmininkų suiga spalio 22 dieną patvirtino galutinį plenarinio, po, galutinę plenarinio posėdžio darbo tvarkę, jūs ją visi turite, tačiau yra tokie pakeitimai.